Britų laikraščio. Spalio 22 dieną šis straipsnis buvo paskeltas ir ten yra pasakyta, kad nelegalus medžio kirtimas sukelia penktadalį žmogaus e, sukeliamų CO2 iš metalų. Tai reiškia daugiau negu iš metalų gauname iš automobilių, laivų, gamyklų ir panašiai. Tai yra didžiulė grėsmė bioįvairoviai ir vietos bendruomenėms. Norėčiau paminėti dar vieną laikraštį. Dar vieną Britų laikraštį, leidinį The Economist. Šių metų rūpiučio 23 dienos The Economist. Ten yra pasakyta, kad nuo 2005-2013 mažiau kirstama medžių per aštuonerius metus Brazilija sutaupė šešis kart daugiau e, iš metalų negu žalioji Vokietija tuo pačiu laikotarpiu įdėkdama tokią tvarką, kuri remiasi labai brangių projektų atsinaujančių energijos šaltinių naudojimu. E, tai štai, ponė pirmininkė, tie du dalykai, kurie labai aiškiai parodo šios programos, apie kurią šiandien kalbėsiu svarbą. Norėčiau paminėti dar ir du skaičius. Nelegalus kirtimas. 100 milijardų Amerikos dolerių kasmet tiek siekia vertėtos nelegaliai nukristos medienos. 30 procentų tai sudaro visos e, medienos gamybos iš miškų kirtimo. Dabar norėčiau pateikti audito rūmų išvadas ir peržiūrėti rekomendacijas. Prieš kalbėtumės apie rezultatus, norėčiau trumpai pristatyti pačią temą. Norėčiau pasakyti, kad programa buvo pradėta 2000, 2003 metais, tai buvo FLECT veiksmų planas, parem, kuris yra paremtas dviem ramšiais. Pirmiausia, apsirūpinimas, tai yra pirmas ramšys, ir antras paklausa. Kai dėl pasiūlos tikslas yra paremti tinkamą e, miškų valdymą medienos e, gamybos šalise. Jeigu žvelgtume į paklausą, mes norėtume, kad e, į ES nepatektų nelegaliai nukirsta mediena. 2005 metais flekta licencija buvo įdėkta tam, kad būtų galima sertifikuoti medžio importą iš trečiųjų šalių, kad ta mediena patenka į jas teritoriją. Mes taip pat turime pasirašę savanoriškas partnerystės sutartis. Tos savanoriškos partnerystės sutartis tarp ES ir medieną eksportuojančios šalies būna pasirašomos ir ten numatyta, kad abidvi šalis įsipareigoja, abidvi pasirašančių šalis įsipareigoja pre, prekiauti tik tą medieną, kuri buvo nukirsta legaliai. 2013 metais 300 milijonų eurų iš viso buvo skirta Europos Sąjungos iš bendro biudžeto. Ir antrasis tų lėšų kanalas e, - Europos vystimosi fondas. Be kita ko, 2003-2014 e, metų veiksmų planas buvo pasirašytas, buvo atliktas auditas E, kuris apima laikotarpį nuo 14 metų antros pusės. E, audito tikslas buvo labiausiai e, atkreipti dėmesį į veiksmų plano valdymą. Mes siekėme išsiaiškinti, kokie yra veiksmų plano tikslai ir koks to plano efektyvumas. Leiskite dabar pristatyti jums mūsų audito rezultatus, o paskui pereisiu prie rekomendacijų. Ar flekt veiksmų planas leido užkirsti kelią nelegaliam miškų kirtimui? Veiksmų planas yra laikomas naujoviška priemonė. Kodėl? Todėl, kad jis apima prekybos iniciatyvas e, bei e, vystomosios pagalbos iniciatyvas. Tai yra svarbu. Kokie yra rezultatai, kurių pavyko pasiekti. Mūsų supratimu sunku yra vertinti tuos pasiektus rezultatus šių veiksmų plano dėka. Kodėl tas vertinimas sunkus? Ogi todėl, kad mes nežinome labai aiškių tikslų, neturime jokių gairių. Tai yra viena iš tų spragų, kurios yra būdingos tam veiksmų planui. Keturios šalis - Ispanija, Graikija, Vengrija ir Rumunija - dar neįdėgė ES medienos reglamento, kuris buvo priimtas 2010 metais, kaip mes visi žinome. Jūs taip pat žinote, kad vidaus rinkoje prekybos grandinė negali būti tvirta, gali būti tvirta tik tada, jeigu visos grandinės grandelės yra stiprios. Jeigu mediena buvo nukirsta, ji gali būti importuota Europos Sąjunga tų keturių valstybių narių. Valstybės, e, Europos Sąjunga įdėgė licenzijų sistemą, kad Europos Sąjunga patektų tik tą medieną, kuri buvo nukirsta legaliai. Galite aišku teikti, kad yra prieštaravimas tarp šių elementų. Viena vertus Europos Sąjunga prašo medieną gaminančių šalių gaminti medieną tik legaliai ir tuo pat metu mes ir toliau leidžiame importuoti nelegaliai nukersta mediena į Europos Sąjungą. Europos komisija, ko gero, apie tai kalbės savo pasisakymę, tačiau norėčiau Jūs informuoti, kad komisija ėmėsi pažeidimų procedūros prieš tas minėtas keturias valstybės. Ir tos valstybės Dabar kaip tik jų atžvilgių vykdoma ši procedūra, skirtingai yra pažengusi kiekvienos iš jų atžvilgių. E, ar yra teisingai numatyta pagalba, kalbant apie šias mūsų aptariamas pagalbos rytis? Aš, ne. Ir iš tikrųjų labai neaiškiai yra išdėstyti prioritetai. Kita vertus, e, turima ribotai techninių galimybių valstybėse narėse ir visa tai be abejo sumažino skiriamos pagalbos efektyvumą kai kuriam šalims. Skiriama pagalba medieną gaminančioms šalims neleido pasiekti optimalių rezultatų. Mes esame susitelkę prie vairių projektų, pavyzdžiui, prie tokių, e, kurių tikslas yra sustiprinti administracinius gebėjimus valstybių narių šioje srityje. Norėčiau pasakyti, kad FLECT leido sustiprinti pilietinės visuomenės organizacijas. Mes taip pat supratome, jog pasiekta pažanga, dėkiant licencijų sistemas, e, buvo pakankamai ribota, jokia medieną gaminantis šalis e, nesulaukė visapusės sertifikavimo sistemos įdėgymo. Manau, kad iš tikrųjų jaučiamas tam tikras nuovargis, tą jaučia šalis, kuriuose flekt dėgiama. Priežiūra e, ir stebėsena nėra pakankamos. E, Europos komisija neparengė ataskaitos dėl to, kokios pažangos padėjo pasiekti flekt planas. Mes teikėme informaciją apie tai savo pranešime ir, pamatyt, pranešime ir pamatytumėte, kad trūksta tvirtos duomenų bazės, nes jeigu statistinių duomenų nėra, kuriais galite pasiremti, tai labai sunku yra įgyveninti vieną ar kitą pasirinktą politiką. Ar komisija ėmėsi priemonių, iniciatyvų? Atsakymas būtų taip, jų buvo imtasi, ypač 2014 metų antrą pusmetį, kai audito rūmai pradėjo audito procedūrą. Na, suprantama, aš nenorėčiau sakyti, kad tarp šitų dviejų veiklų yra kažkoks ryšys tarp audito pradžios ir komisijos iniciatyvos. Ne, nedrįščiau teikti, kad čia yra koks nors ryšys. O dabar norėčiau žvelgti rekomendacijas. Ką mes rekomenduotume? Pirmiausia, mes prašome komisijos apibriežti aiškius tikslus ir prašome, kad komisija imtųsi priemonių tikslams pasiekti 2016-2020 metų laikotarpiu. Antroji rekomendacija mūsų požiūrių - Europos komisija turi pabrėžti, jog medienos reglamentas turi būti griežtai gyvendintas visose valstybėse narėse. Europos komisija e, žinau, kad pradėjo procedūras dėl pažeidimų. Trečioji rekomendacija - reikia geriau naudotis sertifikavimo privačių institucijų žiniomis. Tų organizacijų yra, turi patirties tos organizacijos ir būtų galima tą informaciją jų turimą ir patirtim pasiremti. Ketvirtoji rekomendacija. Kaip jau sakiau, reikia nustatyti prioritetus šalims, kurios e, yra medienos gamintojos. ES lėšos turi būti skiriamos toms šalims, kur poveikis su lėšų skirimo gali būti maksimalus. Kita rekomendacija komisija turėtų pradėti e, savo ataskaitų veiklą. Kas dviejus metus ataskaitos turėtų būti teigiamos, kad galėtume išsiaiškinti, kaip veikia ir kiek efektyvus reflekt planas. Mums trūksta informacijos šiek tiek apie ankstesnį laikotarpį. Ir paskutinė rekomendacija - dabartinis vertinimas turėtų būti panaudotas tam, kad būtų galima pagerinti ir pakeisti dabartinį egzistuojantį požiūrį. Pone pirmininkė, Europos komisija e, priėmė teigiamai auditorumų pateiktas šešias rekomendacijas. Dar viena kita pastaba dėl darbo dokumento, kurį pateikė jūsų pranešėjas ponas Celer. Su dideliu susidomėjimu peržiūrėjau ten pateiktas rekomendacijas Nuo 7 iki 17 dalies šios rekomendacijos labai konkrečios, tikslios, tad mes savo rekomendacijas, kurias pateiksime ataskaitoje, bus irgi kuo tikslesnės ir konkretesnės. Jos yra susijusios su mūsų audito e, duomenimis, jos yra visiškai realistinės ir jūsų pranešėjo taip pat pateiktus rekomendacijos aiškiai nurodo, kokios yra spragos, kurias Europos komisija turėtų ištaisyti. Tad noriu pasveikinti jūsų komiteto pranešėją už puikiai atliktą darbą ir parengtą pranešimą. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Ačiū Jums. Dabar žodis pranešėjai Joachimui Celeriui. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponai Pinkstonui, auditų, audito rūmų nariui ir jo darbuotojams už pateiktą ataskaitą dėl nelegalaus medienos kirtimo. Mes kalbame ne tik apie tropinius miškus, bet kalbame apskritai apie medienos kirtimą ir audito rūmų atstovas pristatė šią problemą, kadangi prasideda COP21 Paryžiuje, ši tema tampa dar aktualesnė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, ačiū už ataskaitą, tema iš tikrųjų įdomi, aiškiai matome skaitydami dokumentą kad reikia atlikti tai, kas yra raginama, ko būtų galima pasiekti, atliekant tokius veiksmus ir tai yra šiek tiek kitoks požiūris. Manyčiau, kad mes turėtume pasitelkti šią ataskaitą kaip impulsą ir išsamei išnagrinėti šią problemą. Juk kalbame ne tik apie žalą ekonomikai, nes tai sudaro nuo 10 iki 15 milijardų JAV dolerių. Ta žala patiria tos šalis, kuriuose nelegaliai kertami, kertami medžiai, jos negauna pajamų per mokesčius, nukenčia įmonės ir turbūt suprantate, kad žalą, žalą patiria ne tik nedidelės įmonės, bet ir kitos organizacijos E, skirtinga pimtimi. Taigi mes kalbame ne tik apie medieną, kalbame apie čia buvių gyvenimą, kalbame apie biologinę įvairovę ir galiausiai kalbame apie aplinkos apsaugą, apie mūsų planetos apsaugą. 2003 metais buvo pradėtas šis veiksmų planas, jame buvo nustatytos tam tikros nuostatos, tikslai, kuriuos, e, kurių turėtų pasiekti atskiros šalis. Tačiau audito rūmai nurodė, kad pirmiausia turėtų susitvarkyti pati ES savo viduje ir įgyvendinti 2010 metais patvirtintą reglamentą, praėjo jau penkeri metai po jo patvirtinimo. Ir viskas yra parengta dokumentų gyvendinimui. Ir skaičiau, kad tos ES šalys, kuriuose neteisėtai kertami medžiai, e, dalyvauja rinkoje. Ir joms teikiama parama per kaiminystės politiką, reikėtų šiuo atžvilgiu paminėti Ukrainą, mums reikėtų atsakomybę apjungti ir padidinti. sunku suprasti, kalbant apie atsakomybę, kaip komisija dirba šiuo klausimu. DEPCO yra, generalinis direktoratas yra atsakingas už tai. Ir dirbama Hondūre, kitose šalyse, kitos komisijos e, struktūros taip pat dirba šiais klausimais, e, keli generaliniai direktoratai atsakingi už darbą Latino Amerikos šalyse, yra ir miškininkystės direktoratas, kuris atsakingas už Europos priemonę, taip pat e, e, FAO reikėtų paminėti, reikėtų paminėti ir ACP šalių atsakomybę. Apskritai yra daromas spaudimas šiuo klausimu. Ir manoma, kad atskirai dirbant būtų galima pasiekti tikslus, tačiau taip nėra. Jau ne vienerius metus dirbame su kai kuriomis šalimis ir nepavyko tar, su, jo, su tomis šalimis susidaryti, sudaryti partnerystės sutarčių ir tuo klausimu niekas nepadaryta. Buvo teikta, kad Brazilija yra pasiekusi pažangos, kai kalbama apie neteisėtą miškų kirtimą. Buvo paminėti tropiniai miškai ir buvo iškirsta dviejų futbolo aikštelio dydžio tropinių miškų teritorija. Net jeigu ir vienos futbolo aikštelės dydžio plotai būtų užkirsti, pažanga nebūtų pakankama. Norėčiau pasakyti, kad galima būtų padaryti daugiau ir būtų galima pasiekti daugiau sėkmės. Kalbant apie lėšas, jeigu jos bus ir toliau leidžiamos taip, jeigu tos lėšos būtų leidžiamos tam, kad būtų galima sustabdyti tropinių miškų kirtimą, bet girdėjote, kad reikia kalbėti ne tik apie tropinius miškus, štai ir Rusijoje buvo išdegė labai didelė miško teritorija ir to net nebuvo žiniasklaidoje, o miško tauginimui reikia labai daug metų. Taigi reikėtų skirti lėšas ir kitoms politikos rytims. Kai sudaromi, sudaromos partnerystės sutartys, šie klausimai turi būti į jas įtraukti. E, taip pat reikėtų paminėti laisvosios priekybos susitarimus su kitomis šalimis, tokiomis didelėmis šalimis kaip Kinija, Indija, Japonija ir Rusija. Reikėtų kalbėti apie visas šalis ir derinti su Indija reikėtų svarstyti medienos klausimą. Dėl auditorumų pateiktų pasiūlymų ir rekomendacijų aš prie jų pridurčiau keletą savo rekomendacijų. Šiaip ar taip ačiū Jums už šią ataskaitą. Joje tikrai puikiai atskleidžiama problemos esmė ir šią problemą reikia skubiai spręsti. Dabartinės diskusijos tai irgi įrodo. Norėčiau padėkoti Olivie Sate ir savo padėjėjai Lukas, Lukas Raitel už jų paramą ir už jų pagalbą. Ačiū. Ačiū. Nematau prašančių žodžio. Pana Širnecki. Ačiū gerbiamoji pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai Zeleriui už labai konkretų, svarbų darbinį dokumentą. Taip pat dėkoju ponui Pinksinui. Ačiū už ataskaitą, kurią dabar aptarėme svarbu pasakyti, kad komisijos prioritetai remiasi aiškiais kriterijais. Kitaip sakant, komisija turėtų nurodyti tokius kriterijus, kuriuos būtų galima lengvai įgyvendinti. Antras dalykas, komisija turėtų geriau koordinuoti kovą su nelegaliu medžių kirtimu. Bet mano esminis klausimas e, būtų panašus į pono Celerio Europos komisijos direktoratai turėtų pagerinti savo veiklą, kaip jie tai padarys, nes dabar aš situacijos nesuprantu. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad panas Zel Zelerio pranešimas yra labai geras, jame yra išvardytos kelios problemos. Tai yra 2010 metais patvirtintas reglamentas, kurio vis dar negyvendino keturios valstybės narės ir tai tikrai labai įdomus faktas. Svarstau, kodėl ES institucijos e, neveikia aktyviau šioje srityje. Taip pat norėčiau sužinoti štai ką. kiek šios nelegaliai nukirstos medienos galima rasti valstybėse narise, kokie, kokie yra skaičiai, nes žinome apitikslį neteisėtai nukir, nukirstų medžių skaičių, kurie yra įvežami iš kitų šalių, nes tai tokiu būdu yra daroma žala ES įmonėms, kurios prekiauja legalią medieną. Nes, žinoma, legaliai nukirsta nu, mediena yra daug brangesnė nei ta mediena, kuri yra kertama nelegaliai ir įvežama į ES. Klausimas būtų toks, kaip norėtumėte, kaip galėtumėte pagerinti sertifikavimo klausimus, kalbant apie nelegaliai kertamus medžius ir importuojamą medieną. Kolega Gebrandi. Ačiū pirmininkė. Ačiū, pane Pinkstonai, už labai aišku jūsų ataskaitos pristatymą. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai, panai Zeleriui, už jo parengtą pranešimą. Dažnai svarstome klausimus, kurie gal neturi labai didelio poveikio visam pasauliu, tačiau vis tiek aptarėme tuos klausimus. Ponas Pinkstonas labai aiškiai pasakė, koks svarbus yra nelegalaus medžių kirtimo klausimas ir kokios problemos atsiranda, kalbant ir apie biologinės įvairovės praradimą ir klimato kaitą. Ir visa tai daro neigiamą poveikį milijonams, gal net milijardams žmonių. Problemos mastai dideli. Bet kalbant apie audito rūmų darbą, norėčiau pasakyti, kad jau 12 metų praėjo, kai buvo stengiamasi įdėkti flekt veiksmų planą ir iš tikrųjų mes tik nerimaujame, o sėkmės nepasiekime. Norėčiau pakartoti tai, ką sakė kolegos. Turėčiau du paprastus klausimus. Pirmiausia, kadangi nėra kol kas per 12 metų buvo nesukurtas medienos legalumo, teisėtumo sertifikatas, ar ateityje yra planuojama atlikti tokį sertifikavimą? Ir antras klausimas, žinau, kad komisija pradėjo dirbti, e, pradėjo savo iniciatyvą praėjusiais metais vertinti FLEG veiksmų planą ir netrukus turėtų būti parengta ataskaita, gal komisija galėtų patikslinti, kokia dabar yra situacija. Ir suprantu, kad tai atsakysite turbūt, kad to vertinimo reikia dar palaukti. Bet flekt veiksmų planas jau veikia 12 metų ir argi taip sunku buvo parengti sertifikavimo sistemą. Ir galiausiai, gerbiamai pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog bu, ponas Pinkstonas paminėjo medienos reglamentą. Suprantu, kad procedūros dėl pražeidimų buvo pradėtos, bet gal komisija galėtų e, pateikti naujausią informaciją, kas vyksta. Dėkuoju. Dėkuoju, kad pasisakėte kaip aplinkos saugos komiteto atstovas ir taip pat, kai bus pristatytas pranešimas, e, kviečiu jūs taip pat dalyvauti. Ponas Kotolfi, prašau atsakyti ir į kolegų iškeltus klausimus. Dėkui, pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti klausimus. Mes visuomet stengiamės kaip galime. Pirmiausiai, Norėčiau padėkoti gerbiamam Tinkstonui už jo pasisakymą. Taip pat dėkojame audito rūmų komandai už atliktą išsamų darbą, kaip jisai pasakė, mes e, pritarėme rekomendacijoms, mes pritarėme pasiūlymams pagerinti mūsų veiklą. Tai yra pirmasis pastebėjimas, kurį norėjau išsakyti. Taip pat dėkoju pranešėjui ponui Celeriui už atliktą darbą ir dabar paminėsiu keletą dalykų susijusių su dviem pasisakymais ir sureaguosiu į gerbimų narių e, pastebėjimus ir klausimus. Jūs, kaip ir sakėte, flekt yra labai sudėtingas siekis. Flekt e, iniciatyva skirta ne tik rezultatams pasiekti, bet tai yra savaime labai geras dalykas, kadangi politinis dialogas su šalimis dėl e, savanoriškų partnerystės susitarimų procesų yra labai geras. E, tai yra politinis dialogas apie kovą su korupcija, e, teisinė valstybė, pagarba mažumoms. Daug dalykų yra susijusių su flekt. Tai yra svarbu. Svarbu taip pat kaip ir galutinis rezultatas. E, E, veikla yra labai sudėtinga. Sutinku su, tai, su tuo, ką Jūs pasakėte pabaigoje. Galbūt mums reikia iš tiesų padaryti tam tikrų išvadų. Kartais atrodo, kad užduočių yra per daug. Keturiose valstybės narės negyvena dar medienos reglamento. Noriu iškart pasakyti Jums, kad nežinau, kaip dabar viskas yra. Mes turime taikyti e, atitinkamas procedūras, e, pažeis, pažeidimo e, procedūra jau pradėta ir mes turime laikytis laiko limitų. Todėl taip pat buvo pasakyta, kad flekt labai sunku yra įvertinti kaip procesą. Taip ir yra, kaip pavyzdžiui įvertinti korupciją ar kovą su korupcija. Tai yra labai sudėtinga, kadangi pats e, pobūdis to veiksmo e, rodo, kad negalima apskaičiuoti masto labai lengvai, kaip, pavyzdžiui, galima e, kvantifikuoti, kiek neteisėtai nukirstos medienos pakliūva į Europos Sąjungą. Vien tas nelegalumo neteisėtumo pobūdis reiškia, kad sunku yra sukontroliuoti. Bet mes siekėme įdėkti pažangę praktiką. Tai yra plačiau negu neteisėtas miškų kirtimas. Tai yra e, susiję labiau su miškų naikinimu. Ponas Pinksonas apie tai kalbėjo ir pacitavo e, kai kuriuos svarbius dienraščius. Mes e, E, žiūrime į miškų sistemą, bet tai labai susiję e, glaudžiai su žmonėmis, kurie išgyvena iš miškininkystės veiklos. Dabar keletas detalių. Buvo pasakyta, kad nėra prioritetų gerai apibrieštų, kad per nelik daug dalykų, per nelik daugelių šalių numatyta, bet iš tikrųjų yra 15 šalių, kurios dalyvauja savanoriškų partnerystės sarimų uh, procese aš asmeniškai e, deruosi dėl vieno ir taip pat dalyvauju kitame. Taip mes e, aplinkos saukos e, deklaratas užsiemė, užsima Aziją, DEFCO visomosios pagalbos direktoratas užsima Latino Ameriką, Afriką ir šiaip siekėme taikyti tos pačius kriterijus, nors tarnybos yra skirtingos. Tačiau VPA, tie partnerystės susitarimai yra labai taip pat sudėtingi. Mes pradėjome dėrybas dėl jų 2005 metais. Kai kurie iš jų buvo sudaryti 2005 metais. Paskui tie savanoriški partnerystės sutarimai buvo įgyvendinanti pradėti. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų flekt bet tik 2010 metais ši iniciatyva pasi, pradėjo būti taikoma ir mes penkerius metus e, tik tai turime patirties buvo. E, kalbama apie FAO, kuri mums e, padeda, apie e, žemės nuomą, e, taip pat apie žemės savininkų registrą, kas, kas yra žemės savininkas, kartais parlamentas keliškai susirūpina dėl žemės užgrobimo ir kai kurie dalykai yra labai sudėtingi pasiekti. Paskui yra ir antriniai teisės aktai, kurie reglamentuoja procesą skirti viešosioms institucijoms, kaip buvo pasakyta, bet ir siekiama įtraukti e, NVO, pilietinė visuomenė. Dar noriu pasakyti, kad geras valdymas yra vienas iš svarbiausių papildomų elementų atsirandančių šiame procese. Noriu pasakyti, jog kasmet sustinkame su delegacijų vadovais ES ambasadoriais lekšalyse ir aš e, su tais 15 ambasadorių specialiai sustinku ir galiu Jums pasakyti, kad jie visi atvyksta pas mus ir sako, teskime darbą, nes tai kad VPA egzistuoja ir FLECT atsiranda e, daug galim, daugiau galimybių kalbėti apie įstatymo e, viršenybę, gerą valdymą, kovą su korupcija. Ir rekomendacijos, kurias išsakė audito rūmai, siekia pagerinti FLECT veiksmų plano gyvendimą. Kai kurias rekomendacijas jau uh, įgyvendinome ir toliau sieksime įgyvendinti, ieškosime, kaip būtų galima pagerinti veiksmų planų įgyvendimą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad mes e, pernai nespėjom visko padaryti, jau rengiamės e, kai ką daryti iš to, ką jūs nustatėte savo puikiame puikioje ataskaitoje. Mes siekėme užtikrinti, kad veiksmingiau veiktų e, flekt šalis, mes dėl formuluotės konsultavomės su teisininkais. Aš pats e, buvau ambasadorius ir galiu pasakyti, kad flekt yra labai svarbi priemonė mūsų partnerystėje su e, trečiosiomis šalimis. Tai labai svarbu, bet svarbu sun... tiksliai apibrėžti, ką mes pasiekėme. Taip, e, mūsų tikslas yra mediena su štampu flekt. E, Indonezija ir Gana beveik jau su tomis dviem šalimis e, užsitikrinome tai, bet dar noriu pasakyti, kad medienos reglamentas yra flekt gal be nesvarbiausias e, pasi, pasiekimas, nes e, tas reglamentas rado po flekt, o ne atvirkščiai. Ir Reikia pasakyti, kad kai kurios valstybės narės turi kai ką nuveikti. Flekt tai yra komisijos darbo ir valstybių narių darbo elementas. Tai reiškia, kad kiekviena šalis, kurioje gyvendamas FLEX veiksmų planas, mes dirbome ir su ambasadomis valstybių narių, kad paspartintume procesus. Įsivaizduokite, e, kaip intensyviai mes dirbame FLEX srityje, bet jūs esate teisūs, kad neturime medienos su štampu. Kodėl? Todėl, kad yra labai daug problemų institucinių teisėjų, kurios veiklos ir e, suinteresuotų subjektų tai taip pat yra problema. Mes sieksime e, užtikrinti veiksmingumą e, gerą veiksmų plano gyvenimą, taip pat vertinimus atliksime, kaip įgyvendinami veiksmų planai FLECT. Visai neseniai gavo pirmą projektą vertinimo, mes e, dabar jį tobuliname ir tikiuosi, kad sausio mėnesį galėsime viešai paskelbti apie vertinimo rezultatus. Tai yra labai svarbu, tačiau trūksta kai kurių duomenų ir mes turime atlikti labai uh, išsamų vertinimą, kad galėtume e, apie FLECT ateitį pradėti viešas diskusijas mes, e, remdamėsi rezultatais, galėsime pasiūlyti geriausią veikimo būdą. Buvo paminėtas tas nuovargis dėl flekto. Ne tik tą pasakyti galiu apie 15 šalių, bet ir apie komisiją yra pač pats asmeniškai esu pavargęs nuo to, nes labai sudėtinga užsitikrinti rezultatus. Tačiau, kai aš matau, kad kolegos ambasadoriai Europos Sąjungos savo, kad mes turime tęsti darbą, nes jisai svarbus, tai mums reikia rasti būdų, kaip užsitikrinti tuos rezultatus. Flekt veiksmų planas yra politinė sistema, tai nėra vystomasis projektas, tą norėčiau akcentuoti. Tai yra politinės sistemos elementas, kuris yra susijęs su politiniais, aišku, rezultatais įvairiais Jis yra sėkmingas, kadangi suteltas e, globalus politinis e, dėmesys, sprendžiant neteisėto medienos skirtimo problemą. Mes dirbame su partinėmis šalimis ir esame įsipareigoję gyvendinti ir toliau šį planą, taip pat būti lyderiais e, kovoje su nelegaliai kertama mediena. Dar norėčiau pasakyti, jog kriterijai prioritetams buvo tokie 15 šalių gauna didžiausią dėmesį, jos, kurios pasirinkos pasirašyti, sudaryti savanoriškus partnerystės susidarimus, ten dirbama daugiausiai. Mes e, manome, kad neturėtume tik ten veikti, nes ėmėmės veiksmų ir kitose šalyse, bet e, apie tai toliau kalbėsime vertinimo proceso metu. E, Kovos su neteisėta medienos kirtimu koordinavimas tai labai svarbu komisijai, tačiau policija ir teisėjai tvarkos institucijos turi užtikrinti taisyklių įgyvendimą, bet tai yra problematiška, nes trūksta kai kur pajėgumų. Kai, kur iš, kai kurios šalis gali turėti labai gerą uh, savanorišką partnerystės sutarimą, bet jeigu trūksta pajėgumų, jeigu korupcija yra įsišaknyjusi, tai mes negalėsime pasiekti gerų rezultatų, kodami su neteisėtų medienos kirtimu, jeigu aplinkų yra labai daug neteisėtos veiklos, aplinkų šią sritį. Dar norėčiau pasakyti, kad mes e, įvertiname audito rūmų rekomendacijas aiškus tikslai 16 20 metams numatyti, taip, e, vertinimas leis mums viską aiškiau apibriežti, e, įskaitant rodiklius, vertinimo kriterijus dėl e, reglamento. Mes pradėjome pažeidimo procedūrą ir tai turėtų užtikrinti, kad visos valstybės narės įgyvendins reglamentą. Privatus sertifikavimas, taip visiškai pritariu tą, mes jau pradėjome apibrėžinėti kriterijus ir sąlygas tam, Dar viena rekomendacija e, - vertinimas siekiant sėkmingų rezultatų. Mes labai greitai su valstybių narių atstovais apie tai kalbėsime, kad galėtume e, kartu veikti komisija ir valstybės narės. Ačiū. Dėkoju. Dabar pasieksiu į Pinksoną, kad jis apibendrintų diskusiją. Dėkoju, pirmininkė. Neturiu dar daug ką pasakyti, galbūt tik tai uh, papildysiu pono Rudolfi uh, žodžius dėl procedūrų, galėčiau pateikti jums detalių. Minėjau Ispaniją, Rumuniją, uh, Vengriją ir Graikiją. Kokia dabar padėtis dėl Ispanijos ir Rumunijos procedūra, tik tai pradėta Tai reiškia, kad buvo oficialūs raštai išsiųsti toms dviem šalims, Ispanijai ir Rumunijai, dėl kitų dviejų šalių, Vengrijos ir Graikijos, tai procedūra jau yra antrojo etapo. Tai reiškia, kad spalio 22 dieną buvo pagrįsta nuomonė išsiųsta toms šalims. E, Ta norėjau Jums pasakyti. Labai ačiū už tai, kad domitės mūsų ataskaitą. Tikiuosi, kad ji bus tikrai naudinga e, komitetų nariams ir taip pat ir komisijai. Ačiū Jums uždėmesi. Kolegė Celler zum Schluss. Also Herr Ridolfi sagte ja, dass FLEGT. Dėkuoju, pane pirmininkė. Šis flet veiksmų planas, buvo sakoma, yra politinis projektas. Jeigu taip yra, Aš bet kuriuo atveju nebejoju šių veiksmų planų politinių projektų, bet jam tuomet reikia teikti ir politinį prioritetą, nes negali viskas vykti taip, kaip iki šiol. E, būtina e, gerinti visako kokybę. Pasiekti rezultatai kol kas dėja yra pernelyg menki, 300 milijonų eurų buvo išleista šiaip ar taip. Ir aš manau, kad kol kas nėra bent aiškiai tiksliai apibriešto biudžeto yra lėšų iš Europos vystimosi fondo, iš e, vystumo bendradarbiavimo priemonės, iš kitų šaltinių, e, iš dvišalių programų bei kaimynystės e, priemonės. Iš tikrųjų, tai yra kažkoks lopinys. Ir iš esmės niekas nėra iki galo atlikta. Jeigu tarptautiniu požiūriu mes sakome, kad ES turi būti klimato gynėjų priekyje, tad iš tikrųjų paverčiam save juokais, jeigu nesugebam savo kieme susitvarkyti. Tie, kurie medienos reglamento dar negyventino, turi būti griežtai nubausti. Neužtenka tiesiog notifikavimo raštą nusiųsti, nes kai kur milijonus eurų pelno gauna e, šalis iš nelegalios e, prekybos medieną. Ir jeigu neveikia savanoriškos iniciatyvos, reikia numatyti tam tikras prievolės. Prievolės, kurių pagrindų būtų galima paduoti į teismą tuos, kurie pažeidinėja teisę. Nes reikis iki lygišiolinių priemonių nebepakanka. Nuveikti dar reikia daugą tiek ES viduje, tiek išorėje. Daug kas jau buvo paminėta, turime e, mažinti egzistuojančius skirtumus. Iki šiol galiuojantis teisės aktai dėja nepasiteisino. Europos komisija turi dirbti tam, kad visi šie klausimai nebūtų atidėti keletui metų, kad ir toliau nebūtų viskas išdėstyta atskirais gabalais, nesusijęjant visko į vieną visumą. Yra skubu, kad situacija keistusi. Pone Ajala Sender dar norėjo pasisakyti. Dėkoju. Aš norėčiau grįžti pono Celler pranešimo. Jis iš tikrųjų puikus. Tačiau po to, kas sakė ponas Pikse, nenorėčiau iliuzijų per nelik sukelti. Iš tikrųjų, keturios šalis dar neįgyventino to reglamento. Tikiuosi, kad mano šalis šį reglamentą perkels nacionalinę teisę kuo greičiau. Mūsų šalyje vyksta rinkimų kampanija. Tikiuosi, kad vyriausybė ilgiau nevetelsama įgyvendint šį reglamentą. Reikia turėti omenyje tai, kad tos šalis, kurios perkelė savo nacionalinę teisę šį reglamentą, nebūtinai jo laikosi. Aš žinau, kad nelegaliai importuojamos iš Brazilijos mediena keliauja per Rotterdamo uostą. Tad neužtenka tik perkelti ir į savo teisę reglamentą, reikia jo laikytis ir įdėkti kontrolės ir stebėsenos sistemą. Kad būtų galima įsitikinti, kad nacionalinė per, teisė perkeltas reglamentas yra tinkamai gyventinamas ir kad užtikrinamas jo laikymasis. Jūs žinote, kad reikia tą reglamentą patvirtinti, jį pasirašyti ir kita vertus dar reikia įdėkti tinkamą kontrolės mechanizmą, kad būtų galima būti tikriems, kad šis reglamentas tinkamai gyvenimas. Pirmininkė, dėkoju. Ačiū audito rūmų atstovams. Manau, kad jūs iš tikrųjų tinkamai pasirodėte. Ačiū už atliktą darbą, už labai detalų darbą. O dabar pereiname prie penkto darbo tvarkės klausimo, tai yra komisijos narių elgesio kodeksas. Prieš keletą mėnesių komitetas buvo paprašytas atnaujinti studiją dėl komisijos narių elgesio kodekso. Ir štai dabar mums bus pateikta studija, kuri atspindi šiek tiek tai, ką mes savo studijoje pažymėjome. E, pažiūrėsime, ar Elksenos kodekse mūsų numatytos taisyklės yra tinkamai taikomas. Sveikinu, ponė Dikent, ir suteikiu ją žodį. The... Ačiū Jums už šią galimybę šiandien kalbėti. Džiaugiuosi galėdama dalyvauti jūsų posėdėje. Jeigu nežinojate, Europos įmonių observatorija yra tokia tyrimų grupė. Mes nagrinėjame lobizmo poveikį ES politikai. Esame aktyvūs nariai dėl etikos alijanso. Nagrinėjame daug įvairių klausimų, nagrinėjome lobizmo poveikį prekybos politikai, žemės, ūkio, žemės ūkiai, e, nagrinėjame interesų konfliktą ir vadinamai besisukančių durų principą. Ir tikriausiai visi žinote, ką tai reiškia. Mums tai reiškia, kai darbuotojai pradeda atlikti savo pareigas ir kai jie baigia savo darbą, tai sukuria interesų konfliktą. Šis besisukančių durų principas buvo labai platus, plačiai nagrinėtas per pastaruosius metus. Ir mes nagrinėjome ypač probleminius atvejus, kai E, matėme, kad nu, taisyklių nepakanka, kartais jos būna nepakankamai griežtos, kartais netinkamai taikomos. Mes nagrinėjome ir TTIP, ir besisukančių durų principo poveikį, ir klimato, šio reiškinio poveikį klimato kaitai. Na ir dabar e, panagrinėkime šį dokumentą. Mes nagrinėjome ankstesnės komisijos veiklą, tame tarpe pirmininko Baroso. Na, o dabar trumpai pristatysiu mūsų tyrimo rezultatus. O vėliau po posėdžio kiekvienam nariui pateiksime ataskaitos kopiją. Šio komiteto nariai tikriausiai žino, kaip veikia dabartinė sistema, kaip dirba komisijos nariai, kurie baigė savo kadenciją ir pradeda dirbti kitus darbus. Komisijos elgesio kodekse tai nurodyta, jie turėtų prašyti komisijos leidimo dirbti kitą darbą ir tai galioja 18 mėnesių ir jeigu nustatoma, kad yra koks nors ryšys E, su jų ankstesniu portfeliu, tuomet yra kviečiamas e, laikinojo komiteto posėdis ir nagrinėjamas šis klausimas. Jeigu nėra ryšio su ankstesniu portfeliu, tuomet komisijos generalinis sekretorius pateikė savo išaiškinimą ir e, komisijos kolegija tai apsvarsto viename iš savo savaitinių posėdžių ir aptarė kiekvieną atvejį. Na, o dabar aš labai trumpai pristatysiu šią sistemą ir, ir paaiškinsiu, kodėl ši sistema nėra tinkama, kodėl nepasiekiama norimų rezultatų. Baroso antrąją e, komisiją, iš antrosios Baroso komisijos darbą baigė 26 komisijos nariai. Ir beveik šimtas naujų e, darbo vietų veiklos rūšių e, buvo leista dirbti ir 37 klausimai buvo svarstyti laikinajame posėdėje. Kitaip sakant, didžioji dauguma atvejų nebuvo apsvarstyta e, šio posėdžio metu. Ir mes nustatėme, kad vienas iš trijų e, komisijos narių pasinaudojo šiuo besisukančių durų principą dirba įmonėse, kurios turi aiškius ryšius su jų buvusia darbo sritimi ir toliau paaiškinsiu, kodėl tai kelia problemų. Mūsų nuomonė mažiausiai aštuoni e, buvę komisijos nariai neturėjo gauti leidimų dirbti savo dabartinį darbą, nes jie dirba finansų įmonėse, būtent Bank of America Merrill Lynch ir kitose finansų įstaigose, kiti dirba Akfa Gefford yra valdybos nariai, Proximus valdybos nariai, e, tai yra buvusis, buvęs Belgakomas ir jie užima kitas pareigas, kurių mūsų nuomonė neturėjo užimti turime pasiūlymų, kaip būtų galima įgyvendinti reformą. Kairėje pusėje juodai, matote, yra nurodyta dabartinė situacija, o dešinėje raudona spalva yra pateikti mūsų pasiūlymai, ką reikėtų keisti. Pirmasis pasiūlymas e, galėtų būti visai akivaizdus, nes keista, kad komisijos nariai e, gauna trejų metų išmoką, tačiau įpareigojimai, kurie nustatyti Elgesio kodekse, galioja tik 18 mėnesių. Kitaip sakant, tik 18 mėnesių jie gali kreiptis dėl leidimo dirbti naujose pareigose. Ir mūsų nuomonė tai yra labai paprastas dalykas, tai paprasta ištaisyti, jeigu e, mokama išeitinė išmoka treje, už trejus metus, vadinasi, per šį laikotarpį ir turėtų būti atsakingi ir kreiptis dėl leidimo užimti kitas pareigas. Antras pasiūlymas yra toks. Manome, kad dabartinėme Elgesio kodekse trūksta iškumo ir naujos pozicijos, nauji tie dalykai, kurie leidžiami ir draudžiami, yra apibūdinti labai aptakiai, o elgesio kodekse net nėra tokio žodžio kaip interesų konfliktas ir tai yra akivaizdi problema. Tai reikėtų keisti, reikėtų aiškiai paminėti interesų konfliktą ir jeigu šis rytis būtų vertinama griežčiau, tuomet met E, Buda komisijos nariai nebūtų galėję eiti pirmiau paminėtų priežasčių. Toliau draudimas atlikti lobistinę veiklą, tai irgi trunka tik 18 mėnesių ir tai netitinka išeitinės e, pašalpos mokėjimo laikotarpio. Manome, kad 18 mėnesių yra per trumpas laikotarpis, kalbant apie draudimą atlikti lobistinę veiklą. Tai yra labai svarbu, kalbant apie ES e, vyriausiosius pareigūnus Manome, kad draudimas atlikti lobistinę veiklą yra per daug siaurai apibrieštas, nes Elgesio kodekse nėra lobizmo, lobistinės veiklos apibriešties ir per neminimas ankstesnis e, komisijos nario portfelis. Taigi tas draudimas turėtų galioti trejus metus jį reikėtų kalbėti ne tik apie komisiją, bet ir apie kitas institucijas šiuo atžvilgiu. Kitas pasiūlymas, kurį norėtume pateikti, yra susijęs su procesu. Kaip e, yra suteikiamas leidimas užimti naujas pareigas. Manome, kad šį komitetą e, turėtų pakeisti rasti e, nepriklausomą instituciją, galbūt etikos ekspertai, iš, e, kurie būtų kviečiami valstybių narių lygmenių ir reikėtų išnagrinėti visą veiklą, kurią atliko buvęs komisijos narys tam tikslui turėtų būti kurtas sekretoriatas, kuris turėtų pakankamus išteklius ir galėtų atlikti tyrimus ir daryti tai tinkamai. Toks komitetas arba tokia nepriklausoma organizacija padėtų išvengti dabar patiriamų problemų, kai tas laikinasis komitetas jį sudaro buvę darbuotojai arba tie darbuotojai, kurie buvo kolegos ir tai tik sustiprina besi, vadinamąjį besisukančių durų principą. Ir patys komisijos nariai gali suteikti leidimą savo kolegoms arba buvusiems kolegoms. Ir manau, kad tai yra labai sudėtingas procesas ir jeigu ta organizacija būtų nepriklausoma, būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Kai kalbame apie nepriklausomą sistemą, tai e, reikėtų turėti galvoje, kad jai turėtų būti suteikti galiojimai spręsti įvairius elgesio kodeksų susijusius klausimus ir ne tik buvusių komisijos narių darbo reikalus. Ir dar vienas e, didelis pasiūlymas yra susijęs su skaidrumo Štai yra ištrauka iš komisijos interneto svetainės. Tai jau yra žingsnis pirmin. Čia pateikiama informacija apie buvusių komisijos narių dabartinės pareigas su komisijos leidimu. Tačiau informacijos nėra daug ir ta informacija nėra detalė manytume, kad reikėtų pateikti ir daug kitos informacijos. Reikalinga konkreti informacija dėl dabartinių pareigų ir laikinojo komiteto tiksli nuomonė, kuri dabar nėra viešai pateikiama, nors e, pagal galimybės naudoti dokumentais e, nurodymus tai turėtų būti galima padaryti ir tai turėtų tarnauti piliečių interesams ir komisija tai turėtų padaryti savo iniciatyvą. E, nes daug prašymų pateikti informaciją buvo patenkinti viešai, tai yra ta informacija buvo pateikta interneto svetainėje ir komisija galėtų tai padaryti savo iniciatyvą. Europos ombudsmeno tarnyba taip pat yra išsakiusi pasiūlymus, kad komisija turėtų dirbti skaidriau. Taigi tokios yra bendro pabudžio rekomendacijos, bet prieš baigdama savo pristatymą norėčiau paminėti dar keletą principų susijusių su besisukančių durų principu, nes nerima kelia ne tik komisijos nariai, buvę komisijos nariai. Didelį nerimą kelia e, darbuotojų e, reglamentas, kuris yra per daug siauro pobūdžio. Pareigūnai pradeda darbą komisijoje, jie baigia darbą komisijoje ir yra tikrai didelių nerimą keliančių, netgi šokiruojančių, besisukančių durų principo atveju. Ir štai e, vienas ankstesnis už energetiką atsakingas pareigūnas dabar e, dirba E, kitoje energetikos įmonėje ir tai yra šokiruojantis atvejis. Komisija suteikė leidimą, todėl manome, kad nuostatos nėra pakankamai griežtos. Kalbant apie e, Europos vadovų tarybą, dėl jos pirmininko tai irgi būtų galima parengti rekomendacijas remiantis patirtimi dėl Elgesio kodekso komisijai Žinau, kad rytoj nagrinėsite pono Kigold AFKO pranešimą, jame taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl šio besisukančių durų principo. Taigi pritarėme išvadai, e, kuri yra nurodyta jūsų narių parengtame pranešime Na ir apibendrindama mūsų poziciją norėčiau pasakyti, kad komisija dažniausiai komisijos interesai sukasi apie komisijos narių darbuotojų politinius interesus. Todėl manome, kad būtina reformuoti komisijos elgesio kodeksą. Manome, kad dabar jau per vėlų, kalbant apie Baroso vadovaujamos antros kadencijos komisijos buvusių komisijos narių darbą, bet ko gero dar nepavėluotume, e, jeigu parengtume tokį kodeksą dėl Junkerio vadovaujamos komisijos narių būsimų pareigų. Dėkuoju, gal galėtumėte tarti keletą atvejų apie naujus, keletą naujų atvejų dėl tų besiskančių durų, kai nebuvo suteikti leidimai, kas E, kokie, kokių leidimų buvo prašoma ir kas susijęs su tais dalykais. Dėkoju. Žinome, kad trys buvo prašymai pateikti komisijos narių. Ir e, leidimo procesas nebuvo e, baigtas iki galo, jie kreipėsi į laikiną etikos komitetą, buvo neigiama išvada, gauta bent jau taip suprantu, kad buvo ir po to e, komisijos generalinis sekretoriatas pranešė apie tai buvusiems komisijos nariams, kurie savo prašymus atsėmė. Tai atvejai neatsispindi komisijos skaidrumo tinklavietėje, nes e, tai e, nelaikoma kaip baigta leidimo išdavimo procedūra ir nėra protokole tų faktų. Jeigu norite, galiu pasakyti, kokie tai buvo komisijos nariai, bet daugiau detalių nežinome apie, pavyzdžiui, galimus postus jų. Koni Heidegard, vienas e, jos galimas e, postas buvo neigiamai vertintas etikos komitete, taip pat komisijos narė buvusiai Vasilijų du neigiami atsakymai iš etikos komisijos gauti ir jinai nu, nutarė e, nebetesti savo prašymo procedūros po tų neigiamų išvadų. O kas e, leista buvo? Ei, aštuoni. Dėl pareigų vien reding buvusi teisingumo ir pagrindinių teisių bei pilietybės reikalų komisijos narė, jai buvo leista naestos valdyboje dirbti, bet ji dar to nepadarė. Komisija leido etikos tai, ji Akfa Gefart e, valdyboje dirba kuratorium e, Beselsmen fonde e, valdyba yra. Simkalas bus transporto komisijos komisaras e, ėmėsi konsultanto vaidmens su Notel. Nortel tai yra informacijos technologijų bendrovė, kuri veikia pirmiausiai Baltijos šalyse. Jis taip pat yra specialusis komisijos nario Dombrovskio patarėjas. Yra tam tikrų pašalinių e, klausimų susijusių su jo vaidmeniu kaip specialaus patarėjo e, Nelikrius, buvusi skaitmenės darbotvarkės komisarė, dabar yra e, Amerikos banko Merrill Lynch e, specialioji patarėja, kad De Gucht, buvęs prekybos komisaras, jisai gavo leidimą e, dirbti būsime Belgakome, Proximuse, valdyboje, kaip suprantu, jis dar to nepadarė, bet Belgijos vyriausybė taip pat jam leido imti šio vaidmens ir praeis tik tai šiek tiek laiko, bet, bet kiek žinau, jis dar nedirba. Jis taip pat pradėjo dirbti e, KCVC ir dar kitoje finansų bendrovėje. Tai, tai yra turto investicinė bendrovė trečia pagal dydį pasaulyje, ta minėta. Ponas De Jong. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti Vikikam už jos pristatytą ataskaitą tyrimą apie besisukančių durų problemą. Manau, kad galime pakalbėti ir apie platesnį kontekstą, kadangi dar prieš man, pradedant dirbti šiame komitete, Jis jau buvo e, prašęs atlikti tyrimą apie e, etikos kodeksą ir antras buvo dabar atliktas toks tyrimas, jeigu mes pažiūrėsime į tą naujesnį tyrimą, kuris e, yra aktualus, tai pamatysime, kad yra labai nemažai rekomendacijų pateikta, bet jas niekas neatsižvelgia. Kalbu apie pirmąjį tyrimą. E, kalbu apie e, keliones, finansinius interesus, ne tik apie besisukančių durų reiškinį, taip pat apie e, sprendimus susijusius su šeimos santykiais ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad Elgesio kodeksos klausimas išlieka aktualus ir gal komitetas atsižvelgs tvirtinamas biudžeto vykdymą ir kai kalbėsime apie Gigold pranešimą rengiamą Konstitucinių reikalų komitete dėl besisukančių durų. Su daugybė kitų Europos parlamento narių lapkritį pernai parašėme laišką naujai komisijai ir pateikėme keletą konkrečių pasiūlymų. Pirmasis, vienas iš jų buvo E, pratesti tokį ramybės baigus kadenciją laikotarpį. E, kitas pasiūlymas dėl nepriklausomumo, e, dėl etikos laikinosios komisijos, dėl skaidrumo svarstymų ir dėl lo, lobizmo. Ir sakome, kad laikotarpiai turėtų būti suvienodinti, su, su tokia pat, tokios pat trukmės turėtų būti kaip išmokų laikotarpis. Bet pernai komisija pasakė, kad tai būtų per daug brangu ir kad to nereikia. E, tuo pačiu metu Europos ombudsmenas, e, ombudsmenė e, įsigilino į besiskončių durų problema, taip pat pateikė rekomendacijų, kurių nesilaikė komisijos vadovas. Visai neseniai e, kontrolierė parašė laišką komisijos pirmininkui, kuriame sakoma, kad jos nuomonė galima ir net ir atsižvelgiant į privatumo nuostatas, o taikyti aktyvų požiūrį, kai teikiama informacija apie sprendimus susijusius susijusius su besisukančių durų dalykais. Manau, kad situacija yra gana rimta, nes jeigu žiūrėsime tai, ką savo komisija, tai visi atsakymai iki šiol yra neigiami. Ir matome, kas atsispindi tyrime mūsų komiteto parlamento narių raštas ar kontrolierės rekomendacijos, kaip į visą tai žiūrima iš komisijos. Ir Komisijos narys Timermansas yra atsakingas už šią sveitį ir būtų labai gerai pakviesti ir aptarti šiuos klausimus, pakalbėti apie tai, kaip peržiūrėti Elgesio kodeksą, atsižiūrint į šio tyrimo e, išvadas ir e, galvant, kaip spręsti besisukančių durų e, problemą. Ajala Center. Thank <laughs> you. Um, quería agradecer la, la información. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, mūsų viešinė už pasisakymą. E, buvo atsakyta į mano klausimą. Jūs ne tik pristatėte faktus, bet ir pasiūlėte pakeitimus, kuriuos reikėtų įtraukti į e, Elgesio kodeksą. E, Norėčiau paklausti, kokiais faktais remiatės, kad pateiktumėte šios siūlymus. Jūs trumpai paminėjote įvairius iškilusius atvejus, su kuriais susidūrė įvairūs komisarai. Sakėte, kad kai kuriais atvejais komisarai e, dirbo E, specialiaisiais dabar einančių pareigą komisarų patarėjais. Kažin, ar tai yra geriausias būdas veikti. Tad aš norėčiau paklausti, kokiais faktais remiatės, teikdami savo siūlymus. Ar yra atlikta kažkokių studijų, ar, ar panašiai kažko. Be abejo, reikėtų susitelkti prie Baroso 2 komisijos. Na, šiek tiek duomenų čia trūksta, reikėtų, kad ko gero tvirtesniais faktais būtų remiamos. Jūsų pristatymas yra e, savotiškas pakeitimų siūlymas. Mes irgi tą darysime, mes teiksime pakeitimų siūlymus. Bet norėčiau paklausti, kokias, kokiamis studijomis remiasi jūsų siūlymai. Norėčiau paklausti, kokie faktai grindžia jūsų teiginius. Nes šiuo atveju mes kalbame ne tik apie komisarus, bet ir apie aukštus Europos institucijų pareigūnus. Tad norėčiau paklausti, koks darbas buvo atliktas prieš teikiančius pakeitimų siūlymus. Nes gali nutikti taip, kad pereisim prie pakeitimų, nežinodami faktų, kurie sąlygojo tuos siūlymus. Aš kai ką žinau, pavyzdžiui, dėl transporto, būsiu transporto reikalų komisaro atveju. Jūs štai sakote, kad jis dirba įmonėje, kuri, kuri veikia Baltijos valstybėse, bet jūs, jis juk ir pats yra iš Baltijos valstybių, iš vienos iš jų. Ko gero reikėtų daugiau informacijos apie tuos įvairius faktus, kuriuos minėjote, kai dėl, tuos, dėl to, to laikotarpio 18 mėnesių ar 3 metų Reikėtų išteiškinti, apie ką čia mes tiksliai kalbam. Prie ko čia labiau reikėtų susitelkti? Ar tai turėtų būti laikotarpis, kai komisarai gauna savo perinamo laikotarpio išmokas? Tačiau kada jos turi būti nustotos mokėti? Um, norėčiau sužinoti, kiek mėnesių komisarai gauna tas išmokas. Ar 18 mėnesių, ar 3 metus.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 labiau matyti kokį nors žmogų, kuriam artima Europos Sąjunga einanti tam tikras pareigas, negu kokį nors euroskeptiką užimantį atsakingas pareigas. Geriau būtų, kad tos pareigos atitektų Europos Sąjungą palaikančiam žmogui, o ne kokiam nors euroskeptikui. Eh, Jūs štai irgi užsimete lobistinę veiklą nukreiptą prieš TTIP kokiuose kitose organizacijose dirba buvusieji ES komisarai. Taip pat norėčiau, kad labiau išdėstytumėte faktus, kokiais faktais rėmėtės, kad pateiktumėt šiuos savo siūlymus. Faktai, štai kas man yra svarbu. Ponas Toiris, prašau. Ja, dank. Dėkoju. Ačiū, kad Įtraukite šią temą į darbo tvarkę. Ačiū už įdomią studiją, kuri mums čia buvo pristatyta. Turiu du klausimus. Kai atsisatydino komisaras daly, e, žinote, kad ne viskas buvo išteiškinta dėl to atsistatydinimo. Tad aš norėčiau paklausti, ar komisarus galima geriau apsaugoti, jeigu jie bus geriau apsaugoti. Ar jie žino tiksliai, ką jie gali daryti ir kas jiems yra draudžiama? Svarbu, kad komisarai nesimtų veiklos, kurią vykdami pažeistų įvairias jiems taikomas taisyklės. Jūs kalbėjote apie aštuonis komisarus, apie kuriuos dabar plačiau kalbama. Aš pasižymėjau tik keturias pavardės. Ar galėtumėt paminėti kitas keturias? tų kitų komisarų. Ar jūs nežinote tų kitų komisarų pavardžių? Um... Aštuoni postai, e, keturi buvę komisijos nariai e, juos užėmė. Thank you for the, um, thank you. Ačiū. Ačiū už užduotus klausimus. Pirmiausia, kalbant apie faktus, atsiprašau, kad negalėjau parengti ilgesnio pristatymo. Tai jų nepateikiau, bet turime išsame ataskaitą su mūsų tyrimo rezultatais. Tik norėjome pasakyti, kad stebėjome nagrinėjame komisijos kolegijos protokolus. Ir kai matome, kad kolegai buvo suteiktas leidimas, prašome daugiau informacijos ir prašome galimybės susipažinti su dokumentais. Ir mes atlikome tyrimą dėl 98 leidimų surinks. Sukūrėme duomenų bazę, įvedėme visą informaciją ir Norėtume, kad ši duomenų bazė būtų prieinama viešai, tuomet jūs galėsite susipažinti su visa informacija. Daug komisijos narių e, dirba akademinėme sektoriuje, dirba dėstytojais, taigi kom, ne visi komisijos nariai užima tokias pareigas, kurios e, kelia tam tikrą susirūpinimą. Uh, norėčiau atsiprašyti komiteto. Aš turėjau dokumentų, kuriuos norėjau jums pateikti, tačiau traukinys vėlavo ir nesuspėjau. Bet leidus pirmininkiai galėsiu atsiųsti jums elektroniniu paštu. E, įdomus, įdomi mintis buvo dėl trijų metų ir aštuoniolikos mėnesių ir koks galėtų būti nuosaikus laiko terminas e, baigus savo kadenciją. Na, kartais komisija teigia, kad buvę komisijos nariai turi dirbti sąžiningai ir kad tas įpareigojimas nesibaigiantis, bet galėtume tuo suabejoti, nes dėl to, ko buvo prašoma ankstesnių komisijos narių. Tai oficialūs prašymai galioja tik 18 mėnesių ir dėl to yra netitikimas tarp jų e, įpareigojimų, jų darbo, e, kuris trunka 18 mėnesių ir jiems, kai jiems išmokama išeitinė pašalpa, yra mokama už 3 metus. Taigi kai kalbame apie tuos asmenis, kurie e, užima aukščiausius postus, tai e, jie dirba ne vienerius metus, kartais penkerius, kartais dešimt metų, jie turi daug ryšių, turi e, tinklus tam tikrus ir jų vaidmuo yra labai svarbus. Todėl būtų teisinga kad jie laikytųsi taisyklių ne 18 mėnesių, o 3 metus, nes tai tinkamiau atspindėtų tų asmenų užimamų pozicijų svarbą. Galėsiu pateikti jums dokumentus, bet pamatysite, kad buvę komisijos nariai dirba tam tikrose europiniuose tinkluose think tanks Į pono Starą klausimą atsakyčiau taip. Komisijos, buvęs komisijos nary daly taip pat prašė leidimo eiti tam tikras pareigas, tai šie prašymai yra traukti į mūsų duomenų bazę, bet labai svarbu yra užduoti klausimą, ar aišku, ar pakankamai aišku, kam suteikiamas leidimas ir kam nesuteikiamas, nes trūksta aiškumo nes Elgesio kodekse yra tik kelios apibrieštys ir besisukančios durys yra taikomos tik tai tam tikroms pozicijoms, tam, tikram, tam tikroms pareigoms. Ir visuomet iškyla klausimas, ar už tas pareigas asmo gauna atlyginimą ar ne. Nes labai dažnai dirbama patariamosiose valdybose ir taip toliau, bet kai kurie buvę komisijos nariai eina tas pareigas, bet nesikreipė dėl leidimo dirbti šį darbą. Todėl trūksta iškumo. Ir puikus pavyzdys būtų toks. Buvęs komisijos pirmininkas tapo garbės pirmininku Europos verslo institucijos European Business Summit. Komisija prieimė sprendimą, kad atlikti, kad šiam darbui nereikalingas leidimas. Bet buvęs komisijos pirmininkas taip pat prašė leidimo tapti Madrido operos e, teatro valdyboje. Tai E, vėlgi tai yra tik pavyzdys. Patys komisijos nariai ir gal net visa komisija nelabai žino, kokiais atvejais reikia kreiptis leidimo, kokiais atvejais nebūtina. Taigi turi būti aiškios nuostatos, kad būtų išvengta tų pilkųjų sričių, to neiškumo, kuris vyrauja dabar. kolegas tas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū Jums už tokį įdomų pristatymą, kaip e, buvo teikta jūsų organizacijos atliktas tyrimas mums e, yra labai naudingas, jūs pateikite labai daug informacijos, pateikite daug įdomių pasiūlymų, kaip patobulinti šią situaciją. Diskusija labai įdomi ir vyksta tinkamu metu. E, Panas Timermanas netrukus e, at... taip pat bus posėdis su ponu Timermanu ir mes aptarsime šios klausimus. E, dėl laikinojo etikos komiteto pateikėte įdomius pasiūlymus. Jūs kalbėjote apie ombudsmeno tarnybą. E, Pone Reilė e, joje dirba. Norėčiau užduoti klausimą ir dėl to. Mes su jie keitėmės nuomonėmis ir žinome, kad jie keitėsi laiškai su komisijos pirmininku Junkeriu ir tai vyko Liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais. Ir poneralė sutinka, kad buvo pasiekta pažangos, jūs tai patvirtinote, bet aš manyčiau, kad komisija turėtų dirbti, inicia, turi, turėtų patimtis iniciatyvos ir pati turėtų pateikti tas nuomonės interneto svetainėje, tos išaiškinimus interneto svetainėje, kad būtų daug didesnis skaidrumas. Ir norėtųsi paprašyti komisijos pateikti atsakymus. Ir įdomu, ar komisija pritartų ponės reilį interpretacijoms. Norėtųsi, kad komisija imtųsi iniciatyvos dirbti skaidriau. šiek tiek buvo pakeisti etikos, pakeistos etikos komiteto ataskaitos, bet e, manau, kad jos galėtų būti pateiktos komisijos interneto svetainė ir įdomu, ar komisija tam pritartų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Aš seku šią diskusiją, pasižymiu visą tai, kas pasakyta ir kalbant apie 2014 metų įgaliojimų vykdymą mes į tai atsižvelgsime. Taip pat su ponu Timermanu vyks susitikimas ketvirtadienį. Norėčiau dabar šiek tiek mm, paprovokuoti jūs. Idealiu atveju galėtume vadovautis savo nuovoką ir patys nutarti, kada yra interesų konfliktas, kada nėra. Bet, kaip žinote, žmogiškasis veiksnys yra silpniausia grandis. Tai turbūt yra pati didžiausia problema ir visai neseniai norėč, girdėjau tokią citatą. Buvo kalbama apie korupciją, ne apie interesų konfliktą. Ir rašoma, kad pirmasis korupcijos e, veiksnys, pirmasis korupcijos žingsnis yra e, priimti pasiūlymą dirbti, atlikti, eiti pareigas, kurioms e, jis nėra kvalifikuotas. Taigi pirmiausia yra reikėtų, kad būtų priimami tokie pasiūlymai eiti pareigas, kurie atitiktų asmens įgūdžius. Todėl norėčiau užduoti vieną konkretų klausimą. Ką manote? Kokia būtų geriausia praktika? Kai kalbame apie naują elgesio kodeksą. Mes žinome, kad yra Kanados elgesio kodeksas, e, JAV elgesio kodeksas, įmonių elgesio kodeksai, e, kuriuo galėtume geriausiai remtis, kaip pavyzdžiui. Aš irgi norėčiau šį beitą pridurti. Jau metai, kai darbą baigė antrosios Baroso kadencijos komisijos nariai ir esu nustebinta dėl to, kad tik keturi ar šeši buvę komisijos nariai norėjo dirbti pramonės rytyje. Galbūt po metų ar po šešių mėnesių reikėtų paprašyti jūsų naujesnės informacijos. Prisimenu, kai baigė darbą Baroso pirmosios kodencijos komisijos nariai, tai daug jų Visi išskyrus vieną dirbo vienoje ar kitoje pramonės rytyje. Ir kai kurie ima dirbti dėjų centruose ir komisijos nariai tikrai greitai prisitaiko prie naujų taisyklių ir jie jas puikiai žino. Jie žino, kur galima uždirbti pinigų, kokios pareigos yra garbingos, gerai apmokamos, reikėtų turėti galvoje šią veiklą ir manyčiau, kad dabar reikėtų spręsti tuos klausimus. Galbūt galėtumėte pakomentuoti idėjų, idėjų centrų e, situaciją, kokios tai organizacijos ir kas juose vyksta. Jūs e, pristatydama situaciją tai minėjote. Gal galėtumėte tai pasakyti, kaip situacija pasikeitė prieš 6 ar 8 mėnesius? For... Dėkuoju už klausimus dėl gerosios praktikos. Man atrodo, netaip lengva būtų nurodyti kokią nors vieną e, pačią geriausią sistemą. Tai yra ganėtinai naujas rytis viešoji etika, EBPO atliko labai daug naudingo darbo šioje srityje, nagrinėdama e, taisyklės egzistuojančias, skatindama keistis e, gerąją praktiką. Ir mūsų ataskaita taip pat tarsi siūlo iš skirtingų sistemų pasirinkti geriausius dalykus. Žinau, kad nepopuliaru kalbėti apie JAV ir e, žmonės sako, kad Briuselis nepanašus į Vašingtoną, bet kaip pradėjo darbą prezidentas Obama, kad ir prieš jau nemažai metų, jis įdėgė keletą e, taisyklių dėl e, besisukančių durų, nes tai buvo anksčiau rimtesnė problema. Jūs teisingai paminėjote JAV, Kanadą ir kai kurias Europos šalis galbūt reikėtų paminėti, bet reikėtų mums e, pabandyti pasirinkti geriausius elementus iš skirtingų šaltinių. Manau, tai taip pat yra siekis e, kaip galima geresnė užtikrinti geresnį darbą. Jeigu komisija būtų šiandieną čia, sakytų, kad mūsų taisyklės yra geresnės negu kai kurių kitų ar daugumos šalių Europoje, bet tai nepakankamai gera yra, mes turėtume siekti užtikrinti geriausią rezultatą, ne tik tai sakyti, kad mes esame geresni už kitus ir viskas jau gerai. Manau, kad geroji pažangioji praktika yra sudėtingas dalykas Taip pat manau, atsakydama į pirmininkę, noriu pasakyti, kad mes e, akcentavome tuos aštuonis e, darbus, e, kuriuos dabar dirba buvo keturi komisijos nariai. Bet yra ir kitų probleminių sričių, galbūt dėl skirtingų priežasčių. tai atsispindi mūsų ataskaitoje. Ar pavyzdžiui mes sakysime, kad nebuvo, galbūt nereikėjo leisti jiems e, užimti šias pareigas. E, mes manome, kad nebuvo viskas gerai įvertinta pakankamai ir kad taisyklės nepakankamai griežtai buvo pritaikytos. Yra tam tikrų pilkų zonų, idėjų centrai tai labai svarbi sritis. Nemažai komisijos narių tapo konsultantais ar užėmė garbės postus. Taip pat Battlesman fondas labai svarbus politinė prasme, tai yra aktyvus idėjų centras. Ir mes nuspre, nustebome, kad tai buvo leista, ypač, kaip aš suprantu, galvojant apie tai, kad ta organizacija uh, E, daugiau kaip 70 procentų Bertelsmann Media e, imperijos akcijų turi. Taigi ne viskas yra tik tai labdaringa veikla. Tai yra organizacija, kuri turi labai glaudžių ryšių su įmonėmis, korporacijomis. Ir mes turėtume labai atidžiai pasižiūrėti, kaip yra su tais idėjų centrais. Dar vienas dalykas. Ponas Almunija e, prisijungė prie tyrimo, kuri atliko idėjų e, mąstymo konsultacinė bendrovė European House and Procetti. Tai buvo tyrimas apie energetikos politiką ir NL e, finansavo tą tyrimą. Tai nebuvo e, koks nors nuolatinis darbas ar postas, bet sritis yra tikrai neaiški tarp apmokamų pareigų, konsultavimo ir idėjų centrų ir reikėtų tą gerokai išaiškinti geriau. Dėkuoju. Europos komisijos atstovai. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū, ponia Kan, už jūsų atliktą studiją, kuri labai išsami. Komisija, suprantama, reaguos atliktą studiją ir į laišką, kur siūlomi pakeitimai. Yra daug dalykų, kuriuos galėtume šiandien pasakyti. Tačiau, kaip minėjau, daugelis kokiaisgi faktais paremta ši studija. Reikia neužmiršti, kad etikos sistema, kuri taikoma komisarams yra nustatyta 245 E sutarties straipsnėje. Ten numatyta, kad e, diskretiškumo ir e, geros reputacijos e, kriterijai yra taikomi iki kadencijos pabaigos. Ir komisija regis nepriemė daug neigiamų sprendimų. Tad nieko keisto, kad komisarai nenutifikuoja veiklos, kuri mm, akivaizdžiai reikštų interesų konfliktą, lyginant su anksčiau eitomis pareigomis ar įsipareigojimais. Jie žino patys, kad jie tų įsipareigojimų turi laikytis ir jie žino, kad pažeidimų tiems įpareigojimams atveju 245 sutarties straipsnis bus taikomas ir kad jie gali tiesiog patekti į bendrijų teismą. Yra buvęs toks atvejis, kai teisingumo teisme buvo nagrinėjama e, vieno iš komisarų byla, tačiau jis pasitraukė ir teismui neteko nagrinėti šios bylos, nes jis atsisakė siūlomų pareigų. Komisarai žino, kad jie negali imtis tokios veiklos, kuri būtų priešinga mūsų išdėstytiems principams. 98 veiklos buvo E, paminėtos, tiek aštuonios veiklos galėtų būti mm, tokios, kurios neturėjo būti leistos. Ir aš manau, kad tai yra tikrai neblogas rezultatas. Tačiau reikia, kad būtų susitarta dėl analizės kriterijų, e, ar jie atitinka analizės autorių kriterijus, nes analizę atlikę nepaaiškinu, kodėl tos minėtos veiklos, tačiau apie dėl to dar reikės paskaityti tą studiją, nebuvo paaiškinta, kokia yra interesų konflikto rizika, dėl kurios e, vienos ar kitos veiklos nebuvo leidžiama imtis komisarui. E, nes be abejo, jeigu yra interesų konfliktas lyginant su ankstesnė veikla, tai tokia veikla nebūtų leidžiama. Tai štai, tas faktas, kad e, jokia veikla privačiame sektoriuje nebūtų, neturi būti leidžiama būsim komisarui e, vedamus pernelyg toli, e, nes komisarai turi laikytis etikos kodeksų, jų patirtis gali būti naudinga išorės pasaulyje. Ir be abejo, ta sudė yra labai įdomi ir ten yra patikslinta, kad tie apribojimai tarpusavio sąveika abiejų tų dalykų turi būti proporcinga rizikai ir galimam interesų konfliktui, kuriam norima užkirsti kelią. Komisija labai atidžiai seka, kad būtų nuosekliai laikomasi numatytų principų ir kad nebūtų leista tokia veikla, kuri yra priešinga anksčiau eitoms pareigoms arba kad nekiltų interesų konfliktas e, su Europos Sąjunga. E, būtent Šią dvasę remdamas įdirbo Europos komisija. Tačiau be abejo mes, at, mes reaguosime į šiuos pakeitimų siūlymus. Kai dėl tos minties, kuri dažnai minima etikos komitete, e, galėčiau pasakyti štai ką, pati idėja yra labai svarbi. Komisija siūlė sudaryti tarp institucinį etikos komitetą. Tačiau ir taryba, ir parlamentas pritarė tam. E, tačiau šis dalykas yra sunkiai gyvendinamas. Komisija nelaukė tarp institucinio komiteto e, nuomonės, o etikos komiteto nuomonės. Komisija pati kūrė etikos komitetą ir peržiūrėjo pateiktą siūlymą. E, du buvę komisarai ir vienas išorės narys sudaro šį komitetą ir tuomet Mums atėjo mintis, kad tai gali reikšti, kad šiai komisijai trūksta nepriklausomybės ir kad komisarai gali būti nepakankamai griežti savo kolegų atžvilgių. Taigi komisijos sudėtis buvo peržiūrėta, dabar ten įeina vienas teisėjas iš bendrijų teismo ir vienas buvęs Europos parlamento narys, ponas Arijų, ir taip pat yra buvęs komisijos generalinis direktorius. Kam to reikia? Tam, kad būtų galima tinkamiau įvertinti interesų konflikto riziką. Tam reikia e, suprasti teisingai, kokią veiklą, apie kokią veiklą kalbama. Tai yra tie žmonės, kurie turi patirties, tai yra tie žmonės, o tiksliau komisijoje turi būti žmonės, kurie žino, kaip veikia sistema. Jeigu pažiūrėtumėte, kaip sistema veikia Junktinėje karalystėje, pamatytumėte, kad e, vadinamieji, e, kad, kad buvę kolegos vertina buvusių narių galimybės užimti kitas pareigas. Komisijos sistema yra labai tvirta, labai aiški, prievolė teikti notifikaciją leidžia, ir komisarai tą puikiai žino, ir jie notifikuoja, jeigu teisingai supratau, ponė Kan sakė, kad tos, tos, dėl tos siūlomos veiklos neteikiamos notifikacijos. Mes matėme tik vieną veiklą, kuri galėjo būti nenotifikuota ir mes kreipėmės į komisarą prašydami tai padaryti. E, ir tai vyko vadinamajame think tank e, E, tačiau tai nebuvo ta veikla, kuri galėtų kelti kokiu nors problemų interesų konfliktų požiūriu. Ir manau, kad tai nėra labai dramatiška. Kai pažvelgime, kokie yra rezultatai, matome, kad keturi komisarai galėjo pasirinkti aštuonias veiklas pagal kriterijus, kuriuos sudarė šio pranešimo autoriai. Mes kol kas dar nesupratom E, kokia yra šios analizės esmė ir jei kol kas nepridarėm e, tam, kas ten pasakyta, bet analizuojame pateiktą dokumentą. Lauksime galutinių atsakymų, politinių požiūrį turi būti įvertintas ir taip pon, e, ponas Timermans ir ponė Georgieva taip pat pareikš savo nuomonę, bus padarytos visos reikiamos išvados iš to, kas mums bus pateikta. Europos komisija jau parodė savo norą gerinti skaidrumo situaciją. Dabar e, štai turite tuos puslapius, kur kalbama apie, e, kur, kur, kalb, kur yra nurodyti, tai pateiktos nuorodos į būsimas veiklas, į daugelį kitų dalykų. Ir taip pat kiekvieną kartą, kai ponia Kan, kur yra mūsų pagrindinė klientė, kuri prašo prieigos prie vairių dokumentų, 52 kartus to buvo prieigos prie dokumento paprašyta, pateikėm per 200 dokumentų, nuo 190 iki 200. Visą laiką atsiliepdavome per nustatytus laikotarpius, tenkdami užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir aš manau, kad komisijos negalima kaltinti neskaidrumo propagavimu. ES piliečiai domisi e, tais dokumentais, tomis, tomis notifikacijomis ir taip toliau ir panašiai E, nežinau, ar jie tikrai labai domisi tuo, labai aktyviai, nes mes pagal turimus duomenys, kiek lankytojai skaito tos duomenys, negalime sakyti, kad susidomėjimas yra labai didžiulis. Taigi valstybių narų, narių lygmenių mes taip pat tengiamės elgtis kuo skaidriau. Tai štai, nenorėčiau užimti daugiau jūsų brangaus laiko Jeigu bus kitų klausimų, esame pasiryžę į juos atsakyti. Dėkoju. Vielen Dank, niemals würden wir an. Ačiū. Tikrai e, manome, kad labai svarbus dalykas aptarti komisijos elgesio kodeksą ir dažniausiai matome, kad jau per vėlų dirbti tais klausimais, kai yra pateikiami skaičiai. Ir kartais, kaip jūs ir minėjote, labai sunku gauti įrodymus. Tai yra labai jautrus klausimas, tai susiję ir su pusiausvėra, su atsvarų sistema ir mes tikrai stebėsime tai. Ačiū Jums gerbiamoji prelegentė. Ačiū Jums už taip rimtai atliekamą darbą. Mes iš tikrųjų nenorime nieko kaltinti, tiesiog norime stebėti tendencijas. Pagaliau juk esame už tai atsakingi. Taigi labai svarbu, kad atliktume savo darbą kolegų vardu pasakysiu, kad tai yra skaidrumo projekto sudėdamoji dalis. E, mes taip pat prisidedame prie to, kad būtų siekiama lyčių pusiausvyros ir tai savaime svarbus tikslai. Taigi rezultatai išties labai įdomus ir svarbus. Dėl kai kurių dalykų reikės ir toliau sekti informaciją Na, o dabar norėčiau jums visiems padėkoti ir rytoj posėdį tęsime 9 val. ryto. Atsiprašome, kad taip šalta, bet pradėsime nuo balsavimo. Gero vakaro.